pasižiūrėti į maržos metodologiją apskritai, taip pat yra labai svarbu žiūrėti į visą politiką skirtą rizikai sušvelninti. Bet aš e, norėčiau vis tik akcentuoti maržos metodologijos klausimą, nes jis sulaukė daug dėmesio. Niekas nebejoja, kad dviejų dienų laikotarpis užtikrina daugiau maržos klyringo e, rūmams negu vienos dienos e, laikotarpis, jeigu visos kitos sąlygos yra vienodos. Tai yra e, matematiniai dalykai ir atsiranda skirtumas dvie, 41 procento, jeigu imsime dvi dienas. Bet kiti dalykai taip pat nėra vienodi. Kaip mes žinome, mes taikome taip vadiname, vartot, vadinama vartotojų rinkos bendrų įplaukų skelbimo ir fiksavimo principą. E, pagal naują Europos režimą galima daryti užskaitą. Tai reiškia, jeigu vieno kliento rizika kompensuoja kitą, tada galima salduoti per visus vartotojus maržą. Europos komisija Ir mes jau esame kurį laiką e, kalbėję apie tai, ar e, vienos dienos bendroji e, rizika aukštesnė negu dviejų dienų grinoji ir atvirkščiai. Ir mes su Lordu Hilu apie rezultatus kalbėjome apie tai paskutinį kartą vasarį. Mes savo analizai panaudojame e, realius kelių dienų duomenys. Mes atkūrėme e, galima pagal kiekvieną režimą būtiną maržą, e, paėmėme devynis didžiausius klingo narius vienos centrinės sandoros šalies JAV ir vienas iš tų narių sudaro 80 procentų bendros vartotojų maržos. Ir mes nustatėme, kad vienos dienos e, bendra pozicija kur kas aukštesnė negu e, dviejų dienų grinoji. Tai reiškia, kad e, pagal vienos dienos bendrą E, sumą, galime sakyti, kad vartotojų marža buvo 421 procentų didesnė negu dviejų dienų grinuoji. Mažai mes taip pat pasižėmė kitus klyringo rūmus JAV ir matėme, kad yra dar didesni procentiniai skirtumai. Atsiprašau, kad aš kalbu taip techniškai, bet esu parengęs keletą skaidrių, galvoju, kad būtų jums e, naudinga pasižiūrėti, kaip atrodo poveikis e, susijęs su skirtingais likidavimo laikotarpiais. Pirmosios dvi skaidrės neparodo aktualių skaičių, nes reikia ginti konfidencialumo principą, bet e, labai neblogai iliustruoja tendencijas. Pirmoji skaidrė rodo, koks yra saldavimo efektas, lyginant e, vienos dienos e, bendrą su, e, su vienos dienos grinaja marža. Pirmiausia, mes norime Jums parodyti, kokie yra skirtumai ir mes parengėme hipotetinį portfelį trims kliringo proceso nariams ir galite matyti schemoje, tai e, E, skirtumus ir galima užskaitą, potencialą ir matome, kad e, marža yra šimtas kiekvienai daliai, kad viskas būtų paprasčiausiai. Ir viršuje matote, kad e, bendra užfiksuota suma, tarkime, yra 3000 marža yra klinikų rūmose, o apačioj diagrama rodo tą patį portfelį su tom pačiom uh, E, prielaidom, e, bet numatant saldavimą. Tuomet e, klyringo rūmai gaus tik tai 800 dolerių. Aišku, realybėje tie skirtumai priklausys nuo portfelio sudėties, tačiau paprasčiausiai mes norėjome parodyti poveikį. Antroji schema rodo, kas įvyksta naudant dviejų dienų e, grinąją poziciją. Diagrama puslapio pabaigoje rodo e, 1120 dolerių. E, tokia užfiksuota Kvilingo rūmų suma ir tai rodo, kad 41 e, procentų padidėja suma lyginant su vienos dienos laikotarpiu, tačiau tai nekompensuoja negatyvaus saldavimo poveikio. Reikia labai e, plačios, plataus ko, vartotojų klientų pozicijų, plataus klientų pozicijų pasiskirtimo, kad pakaktų e, grinosios e, dviejų dienų likvidavimo maržos. E, matome, kad vienos dienos bendra pozicija yra didesnė negu dviejų dienų susalduota pozicija. Vėl pereikime prie kitų kitų iliustracijų, sakiau, dėl konfidencialumo negalime skleisti visų duomenų, bet treč, šia schema vis tik tai pagrįsta realiais duomenimis. Matome ateities sandorius e, vienam, vienose kliringo rūmuose ir vienos dienos e, bendrą poziciją arba dviejų dienų grinąją poziciją. Šie duomenys yra pagrįsti duomenimis, e, kuriuos surinkome vykdami įprasnę priežiūrą, atlikome analizę. Praeitą mėnesį pateikėme tuos duomenys komisijos darbuotojais ir mes septynias dienas vertinome per šešių savaičių laikotarpį. Ir e, trečia schema rodo, kad klingo rūmuose marža sudarė 58 milijardai dolerių. Pagal dviejų dienų grinąją poziciją, ten, jeigu būtų visos e, tos pozicijos, būtų buvęs 35 milijardai dolerių tokia būtų, toks būtų skirtumas tarp e, vienos dienos bendros ir dviejų dienų grinosios pozicijos. Mūsų analizės e, rezultatai pasižysi devynis didžiausius kliringo narius e, pagrįsti vienos dienos bendraja pozicija, skiriasi nuo 2,4 kartų iki 2,6 kartų, lyginant su sumomis pagal dviejų dienų grinąją poziciją priklausomai nuo dienos. Dabar norėčiau pakalbėti apie rūmų maržą, kuri turi būti atskirai e, vertinama negu kad vartotojų klientų marža. E, dvi dienos, aišku, užtikina aukštesnį e, skaičių negu viena diena, bet mes kalbame apie kliringo rūmus, ne apie pasiskaitimą tarp daugelio klientų. Iš tikrųjų, E, atsiranda 41 procento skirtumas, kurį aš minėjau anksčiau. Dar reikėtų prisiminti, kad kliringo rūmų pozicijų skirtumas ateities rinkos yra kur kas mažesnis negu e, kol klientų pozicijų skirtumai. Dėl to rūmų marža yra kur kas žemesnė negu vartotojų marža. E, rūmų marža apskritai kartais sudaro 14 procentų, kartais net nukrenta iki 10 procentų. Ketvirtoji diagrama rodo rūmų maržą naudojant realius skaičius. Kaip matote, reali suma pagal tai, ką mes nustatėme, 9 milijardai. Jeigu laikysimės dviejų dienų reikalavimo, tai marža padidės iki 13, lyginant su 9. Tačiau yra ir režimų skirtumas, tai yra kaip mm, traktuojami e, susiję subjektai, filialai e, sandoriuose. JAV reikalauja, kad e, filialų sandoriai būtų traktuojami kaip klyringo rūmų elementai, nes kitaip kils didesnis pavojus klientams. Ir ketvirtos schemos e, apačioje matote, kas atsitiktų, jeigu mes laikytumės europietiškų taisyklių, kurios yra priešingos. E, arba e, neįtrauktų į kliringo rūmų apskaitą filialų, kas būtų su dviejų dienų marža. Jeigu filialai nebūtų įtraukti, tada 3,6 milijardai pagal vieną dieną ir 5,1 milijardo pagal dvi dienas. Taigi skirtumas e, yra nedidelis, tik tai maždaug pusantro milijardo dolerių. Penktoji schema rodo, koks yra galimas reguliavimo režimų poveikis naudojant e, tuos duomenis, kuriuos mes išanalizavome. E, viršuje esanti diagrama rodo skirtumą e, klientų pusėje. Vėlgi 58 e, milijardai prieš 23 milijardus, o apačioje matote, kas būtų, jeigu būtų laikomasi Europinių taisyklių ir nebūtų įtraukti filialai 3,6 prieš 5,1. Taigi 35 milijardai dolerių būtų toks skirtumas klientų pusėje, o kliringo rūmų pusėje 1,5 milijardų. Europos komisija jaudinasi dėl to, kad mažesnė marža yra rizika. Jie kelia klausimą, ar tai nereiškia, kad mažiau maržas yra prieinama, jeigu kliringo e, narys bankrutuoja. Tai reiškia, kad mažiau yra, mažesnė yra marža, bet mažesnė rizika yra klientų e, maržai. E, kasgi nutinka, jeigu e, tarpuskaitos narys bankrutuoja? Tuomet kyla klausimas, kaip apginti to nario klientus, kaip apginti klyringo namus ir kitus narius, kaip garantuoti, kad kiti nariai neturėtų už tai sumokėti. Bendra E, kliento e, maržą ir atsakytų į tą klausimą, kadangi tai apspręstų, ar e, bankrutavusio nario klientai gali būti perdodami kitam atlygingo nariui, ar jų pozicijos turėtų būti likviduojamas. Tai destabilizuotų uh, E, rinką. Jeigu pasižiūrėtumėte į Lyman ir į kitus, tai pamatytumėte, kad pagrindinis klausimas buvo, ar galima perkelti e, narių pozicijas ir kokia, koks būtų poveikis užstatams. E, tai taip pat apsprendžia, ar garantijų fondas yra išsemiamas, ar reikia tada iškoti kitų klyringo narių paramos. Kitaip tariant, jeigu norime pasižiūrėti bendrą finansinį stabilumą, tai reikia suprasti, kad reikėtų žiūrėti į tą gross posting ir e, didinti bendrą likvidumo laikotarpį e, vidaus sąskaitoms. Jūs galite paklausti, kodėlgi nedaryti abiejų dalykų. Galbūt galima būtų paimti ją pagrindinės sandorio šalis, jiems pritaikyti vienos dienos e, periodą, o klientų maržams pritaikyti dviejų dienų periodą. Mums čia kyla štai kokia abejonė. Likvidavimo laikotarpį apsprendžia produktas ir e, rizika būdinga tam produktui. E, kai kuriems produktams tai gali būti viena diena, kitiems daugiau, tarkime, apsikeitimams e, tai turėtų būti penkios dienos. Mes bijome, kad skirtingų maržų e, sumų numatymas priklausomai nuo to, kas turi produktą, sukurs paskatas vengti e, reguliavimo, o būtent to mes ir norime išvengti. Mes norime išvengti e, reglamentavimo ginčių. Jei bus numatyti skirtingi laikotarpiai, tai gali kilti tokia rizika. Ypač būtų problematiška, jei JAV ir Europa skirtingai vertintų uh, E, namų e, filialus, e, kadangi būtų tuomet tų filialų sandorį vertiname kaip narių sandorį Europoje. Toliau labai svarbu yra tai, kaip vidaus nariai garantuoja įnašą vieno suma veikia kita suma. Žinau, kad e, pirmiausia reikia žiūrėti visą situaciją holistiškai, reikia žiūrėti į maržų metodologiją. Taip pat reikia ieškoti rizikos e, švelninimo būdų. Mums atrodo, kad reikėtų čia atsižvelgti ir į kitus dalykus, norint vertinti bendrą uh, E, teisinio e, pagrindo poveikį ir rezultatą. Mūsų teisiniai pagrindai yra skirtingi. E, kai kuriais atvejais Europos taisyklės yra konservatyvesnės, kitose situacijose mūsų teisė yra konservatyvesnė. Aišku, galime apie tai diskutuoti. Bet pagrindinis klausimas yra štai koks, ką mes bandome padaryti. Jeigu norime sulyginti pagrindinius skirtumus, jeigu norime garantuoti finansinį stabilumą, tai tuomet mes turėtume pradėti nuo klientų maržų. Būtent čia egzistuoja didžiausiai skirtumai. Mes turėtume reikalauti gross posting ir taip pat privalomo rinkimo iš klientų. Čia egzistuoja tie didžiausi skirtumai. Būtent tie aspektai garantuoja finansinį stabilumą ir klientų apsaugą. Kaip žinote, vienos dienos gross posting galioja ir kitose jurisdikcijose, e, tose, kur jau yra e, numatyti bei pripažinti ekvivalentai. Kas dėl vidaus sąskaitų house accounts, e, tai jeigu norime panaikinti tuos skirtumus, pirmiausia, reikėtų susitarti, kaip traktuoti filialus. Taip pat kaip vertinti įnašas, nes tai yra dar vienas įnašas iš klyringo narių bankroto atveju. Jeigu mes manome, kad kliringo narių e, marža ir jų įnašai nėra pakankami bankroto atveju, tai tuomet reikėtų ieškoti, kaip išeiti iš tos situacijos. Mūsų supratimu reikėtų vengti kurti tokias paskatas, e, dėl kurių atsirastų įvairių ginčių dėl likvidavimo laikotarpio. Žinau, kad pateikiau daug e, techninių detalių, bet e, manau, kad galbūt tai jums padėjo suprasti, kokia yra mūsų atlikta analizė, o mes be abejo mielai atsakysime į jūsų klausimus. Galėsime toliau padiskutuoti apie išvestinės finansinės priemonės ar kitus jums rūpimus aspektus. Dar kartą labai ačiū, kad pakvietėte mane. Thank you. Dėkoju, ponė Masat, už jūsų pristatymą. Jis iš ties labai techniškas, bet manau, kad jūs padėjote mums geriau suprasti visus aspektus. Savame suprantama, susitarimas yra dar kitas dalykas. Mes dabar turime išklausyti savo narius. Aš ir pats norėčiau jums užduoti klausimų. Ar jums atrodo svarbus tas faktas, kad marža klientų sąskaitose e, negali būti traukta į vidaus sąskaitą ir ką jūs turite omenyje, kai sakote, kad reikėtų ieškoti būdų, kaip galima būtų tai pakeisti. Jūs paskutinėje savo kalbos dalyje apie tai kalbėjote. Tai yra e, pagrindiniai tie skirtumai, kaip skirtingai yra traktuojamos vidaus e, sąskaitos tai kaip būtų galima pakeisti situaciją ir panaikinti tuos skirtumus. Žinau, kad jums ir komisijai tai yra nepaprastai aktualu, nes būtent tai gali garantuoti finansinį stabilumą. Komisija, aišku, kalba apie vidaus sąskaitas ir jų santykį su klientų sąskaitomis. Tai e, toks būtų pirmasis klausimas. Taip mielai atsakysiu. Tai yra labai svarbus klausimai. Mes manome, kad klientų pinigai tikrai neturėtų būti naudojami padengti e, vidaus sąskaitų bankruoto atveju. Reikia aiškiai atskirti tuos du dalykus. Tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl mes reikalavome, kad filialai turėtų e, vidaus sąskaitas, tarkime, Golden Sachs e, turi sąskaitų, bet uh, Golden Sachs International neturėtų turėti sąskaitų uh, klientų sąskaitose. Uh, reikėtų tas sąskaitas grupuoti pagal klyringo narius. Aš kalbėjau apie tai, kad reikėtų keisti situaciją, bet aš nekalbėjau apie tai, kad reikia panaikinti tą suskirstimą. Ne, tas suskirstimas yra labai svarbus. Būtina suprasti, kad jei yra vidaus sąskaitos bankrotas, tai nėra koncentruotas dalykas, bus problemų ir su klientų sąskaitomis. Aišku, poveikis yra skirtingas. Pavyzdžiui, kai Lyman ar kokia nors kita klyringo įmonė bankrutuoja, mes jaudinamės dėl to, kas bus su klientais kai įvyksta bankrotas, paprastai klyringo nariai nenori e, daryti jokių mokėjimų, kadangi nežino, kaip vyks e, ginčas, kaip vyks e, nemokumo procedūra ir panašiai. Tokiu atveju paprastai viskas yra išaldoma. Tuo tarpu klyringo namai turi galę perkelti tas sąskaitas klientų, bet vėlgi viskas priklauso nuo to, kokia yra marža. E, kiti klyringo namai e, ne, nepasimstų, e, tarkime, narių pozicijų. Vadinasi, mes turime nerimauti dėl to, kas yra su vidaus sąskaitomis, bet bankroto atveju tai daro poveikį ir klientų sąskaitams ir dėl to mes turime žiūrėti, kiek pinigų yra klientų sąskaitose. Jūs klausėte, kaip aš vertinu situacijos keitimą. Vėlgi, aš noriu pabrėžti, kad E, aš nemanau, kad reikėtų panaikinti tą suskirstimą. E, mūsų manimo tai yra labai svarbu. Bet jei pasižiūrėtume į pinigus vidaus sąskaitose, jeigu tų pinigų nepakanka, tai tada reikėtų žiūrėti į santykiai su garantijų fondu, nes būtent ten klyringo nariai taip pat deda pinigus. Ten yra kapitalas. Reikėtų tai išanalizuoti ir pasižiūrėti, ar tada tų lėšų pakanka. E, vis dėlto mes kalbame apie sumą vidaus sąskaitose ir klientų sąskaitose. Be abejo, tai yra turtas ir nesakau, kad tai neturi poveikį, bet ta vidaus sąskaita skiriasi nuo klientų sąskaitų, vadinasi, mums reikės išvelgti abi. Ačiū. Thank you. Of course, if it... Todėl iškiltų klausimas, kodėl negalima padidinti sumos, jeigu jinai tokia maža. Nenorime jos didinti, kai sandoriai yra, e, trunka dvi dienas. Kai viena diena, vieną dieną trunka sandoris, tai tuomet būtų labai sudėtinga, kadangi reikėtų kreiptis į arbitražą ir taip toliau. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Geriamas kolega Masat, dėkuoju, kad atvykote pas mus. Labai geru, gerai, kad jūs suradote kelią į Bruselį. Mes ekonomikos ir pinigų komitete domimės ir transatlantinių bendradarbiavimų, tačiau ir finansinio bendro teisės nuostatų derinimo srityje. norėčiau pasakyti, kad labai svarbu aiškiai suformuluoti saugumo nuostatas, nustatant mokėjimų maržas. Labai svarbu užtikrinti Europoje ir globaliai finansų rinkų stabilumą. Tai rūpi ir mūsų komitetui. Todėl norėčiau paklausti jūsų štai kokių dalykų. Pirmiausia, ar nėra tikimybės, kad klyringo rūmai gali patirti nesumokėjimą ir iš kitų klyringo rūmų, iš kliento, ir kurį taip pat reikėtų paskatinti sumokėti įsiskolinimą. Ir antras klausimas. Norėčiau, kad jūs labiau įsigilintumėte į šitą klausimą ir pasakytumėte, ar tas saugumo klausimas nebūtų panaudojamas apskritai mm, imtis užskaitos tarp atskirų kliringo rūmų narių sąskaitų. Kaip būtų galima užtikrinti šitą saugumą, jeigu nebūtų nustatytas e, tam tikra marža vienos dienos sandoriams arba dviejų dienų sandoriams. Um, let me first of all make sure I... Norėčiau paklaus, pastirauti, įsitikinti, ar aš teisingai supratau klausimą, kadangi neišgirdau, ką sakėte pradžioje. Pirmas klausimas buvo štai koks kai e, klingo rūmose yra konstatuojamas nesumokėjimas arba įsiskolinimas. Ir kokia čia galėtų būti marža, ar galėtų būti didinama. Kai kalbame apie potencialų įsiskolinimą, tai jeigu toks įskolimas pastebimas klyringo rūmų narių sąskaitoje, tai nebūtinai iš karto yra žvelgiama į kliringo rūmų sąskaitas. Tiesiog žiūrima į vienas ir į kitas sąskaitas kliringo rūmų ir nario rūmų nario sąskaitą ir tada pasižiūrime, kokia rizika tenka kliringo rūmams ir atskiram nariui. Ar tai atsitinka dėl to, kad uh, nėra pakankamai e, maržos e, kliento sąskaitoje. Jeigu mes kalbėtume apie 35 milijardus e, dolerių kliento sąskaitoje ir jeigu trūksta 5-2 milijardų ir jeigu mes padalinsime tai iš dviejų, tada matysite, kokia proporcija gaunasi. Bet vis dėlto reikėtų pažiūrėti, kokia yra marža kliringo rūmų sąskaitoje. Todėl mes turėtume įvertinti visas turimas procedūras ir galimybės ir konstatuoti, ar negresė rūmams e, mm, bankrotas. O kitas dalykas jau būtų įvertinti kito nario, rūmų nario sąskaitų mokumą. Kitas dalykas, kaip įverdinti e, e, riziką ir tai padaryti per vienos paros laikotarpį. Jeigu mes kalbame vienu atveju apie vieną dieną, kitą dieną apie dvi dienas, tai tuomet galima išaukti tam tikrą E, mokėjimo, mokėjimo vengiantį elgesį. Taigi gali būti tiesiog daromos e, tam tikros e, transakcijos, kurios būtų padengiamas per trumpą mokėjimo laikotarpį. Jeigu tos maržos nepakanka, jeigu tai konstatuojama, tai pirmiausia bandome išsiaiškinti, kodėl taip atsitiktų, tada pažiūrime, ar klientas pakankamą įneš, indėlį įnešė į garantijų fondą, kadangi garantijų fondo įnašai yra skirti e, užtikrinti pakankamą apsaugą. Taigi mes turėtume pažvelgti, kaip kokia, ar ta antra priemonė, vadinamasi, markets, but... antro lygio apsauga, galbūt ji yra naudinga atsižvelgti tokiu momentu. Jeigu mes matome, kad yra problemų, jog į klyringo rūmus neįnešama pakankamai lėšų, tai pirmiausia reikėtų, mes turėtų aiškinti šitą klausimą, o ne iš karto kreiptis į arbitražą. Andes Alvarez. Juanas Fernandes Salvarės. Ačiū pirmininkė, labai džiugu, kad jūs atvykote į mūsų komitetą. Ir diskutuojate tą labai svarbę temą Bruselėje, būtent kuri kilo darybose dėl to, kaip reikėtų elgtis, jeigu yra konstatuojama, jog nepakankama marža klieringų rūmų sąskaitose ir e, rūmų klientų sąskaitose. Kiekvienas ūkio subjektas negali būti kontroliuojamas, kai jisai atlieka įprastą finansinę veiklą, atlieka e, sandorius, kai yra bandoma priežiūros institucijų, kai yra akademikai siūlo tam tikrus priežiūros mechanizmus, vis dėlto reikėtų atsiminti, kad Bazelis 3 reglamentas yra labai tinkama finansinė teisinė priemonė kontroliuoti bankų veiklą, įvertinti jų finansinės veiklos riziką ir taip pat nustatyti, kokių pasiekmių gali turėti tam tikros bankų įstaigos veikla išoriai. Skirtumas tarp JAV ir Europos finansinių priežiūros taisyklių. Atrodo, kad Junktinio Amerikos valstijų priežiūros sistema numato tam tikrą maržą klientų sąskaitose, kuri yra didesnė negu europinėse teisės nuostatose. Tačiau priešingai sandorio kitos šalies e, marža, svaties šalies marža, atrodo, JAV yra didesnė negu ta, kurią siūlote jūs, kuri yra taikoma Europoje. Todėl vertinant sisteminę riziką reikėtų šiek tiek atsargiau elgtis, kadangi klyringo rūmai dažniausiai įvertino na, riziką, kuri yra susijusi nebūtinai tiesiogiai su klientų sąskaitos nepakankamu. Todėl reikėtų atsižvelgti į tai, kad visas tas, tas arbitražas e, būtų perkeltas į JAV. Kodėl jūs e, pasisakote prieš dviejų dienų laikotarpį, kad būtų galima surasti bent minimalų bendrą vardiklį tarp JAV ir Europos nuostatų, kadangi didesnė sisteminė apsauga tuo atveju, kai jinai yra taikoma Europoje, kodėl ji negalėtų būti kaip nors taikoma ir susitarus abiem šalims. Ačiū už klausimą. Suprantu, kad tikslas turėtų būti sisteminė rizika. Mes per krizę labai daug ko pasimokėme ir uh, supratome, kad gali sudaryti penelik didelę riziką tam tikrose rinkose, mes tuo metu to nežinome ir tai gali būti labai destruktyvu. Aš praėjau gal penkerius metus padėjau mūsų savo šalį, padėdama savo šalį atsigauti po tos krizės. Ir visiškai pritariu jūsų pastaboms. Bet nepamirškime to, ko pasimokime iš krizės. Marža ateities sandoriams neturi nieko bendro su krize mažos metodologija, apie kurią mes šiandien kalbame, visiškai nesusijusi su krize. Išviesnės finansinės priemonės tai buvo aktualios, nebiržinės išviesnės priemonės visiškai nebuvo reglamentuojamos. Dabar mes ėmėmės žingsnių, kad kažką pakeistume ir tai yra labai gerai. Kaip sakiau anksčiau, dėl išviesnių priemonių keliaujančių per klyringo e, rūmus yra E, skir skirtumai, bet e, jie yra priimtini. Svarbus klausimas. Ir šiandieną mes kalbam apie visai kitus dalykus. Mes kalbame apie maržą e, apsikeitimo sandariams, kurie nėra, nepereina per klyringo rūmus. Ir jūs, ir mes rengėme atitinkamas taisyklės ir mes pasiūlėme kur kas mažesnės lengsnė ribą. E, dėl to, pavyzdžiui, kada reikia maržas ir Europos komisija atmetė mūsų poziciją. Siekiant e, suderinti, harmonizuoti mūsų principus, pasakiau, kad aš pritarčiau Europos pasiūlymui, nors jeigu tiesą reikia pasakyti, mes, mums tiktų kažkas žemiau E, tai, kas mums užtikrintų desnę apsaugą, bet kaip jūs žinote, visi tie dalykai turi e, subalansuoti reglamentavimo kaštus su nauda rinkos likvidumo. Ir tai yra labai svarbu, likvidumas rinkos yra labai svarbus tiek Europos, tiek mūsų ekonomikai, bet kokiam sektoriui. Aš nuolat bendrauju su komercinėmis firmomis, kurios visiškai nieko bendro neturi su krizės priežastimis, kurios uh, pas pasikliauja tomis rinkomis, kad apsidraustų nuo įprastos rinkos, ar tai būtų žemės ūkio gamintojai apsidraudžiantys dėl e, kultūrų e, kainų, ar eksportuotojai apsidraudžiantys nuo užsienio valiutų rizikos, ar gamintojai, pavyzdžiui, dėl metalų kainų. Ir jiems e, taip, taip pat labai aktualūs yra kaštai, sąnaudos. Mes apie tai taip pat turėtume galvoti maržos metodologija, kurią mes šiandien taikome, tai reiškia, kad mes taikome e, daugiausiai vienos dienos likvidumo reikalavimą, e, daugumą ateities sandorių, tai e, pasiteisino visiškai, tai nesusijęs su krize, bet yra ir kitų elementų, tai nėra viena diena ar dvi dienos, kaip aš sakiau, mes dirbame su komisija šioje srityje ir labai neblogai keičiamės nuomonėmis, apie laikotarpį reikėtų da, e, žiūrėti, rizikos požiūrių, ką daryti e, su tokiais dalykais kaip cikliškumas ir panašiai. Tačiau man kelia susirūpinimą tai, kad staiga mes, atrodo, pradėjome galvoti vien tik apie šį netokį jau svarbų dalyką, kai yra daugybė dalykų, kuriuos turėtume aptarti. Ir e, egzistuoja tik skirtumai dėl uh, sąskaitų vienos dienos dviejų dalių. Mes galime su tuo gyventi, bet aš sakau, kad yra kur kas rimtesnių problemų, kurias reikėtų nagrinėti. Antras dalykas yra daugybė kitų uh, politikos priemonių ir procedūrų, kurios daro poveikį e, bendram e, režimui. Ir trečias dalykas, jeigu mes dabar įdėksime tuos pokyčius, kurių juos prašote, mes e, sukursime daugiau bilim, arbitražo atvejų ir to norėtume išvengti. Ačiū, norėčiau paprašyti visų kalbėtojų laikytis penkių minučių klausimų ir atsakymui laiko, prašau sutrumpinti savo klausimus. Toliau Stanislav Ožok, EKR grupės atstovas. Ačiū. Aš Swinburne vardu norėčiau paprašyti atsakyti į štai kokį klausimą. Dėl ekvivalentų norėčiau pasiteirauti. Europos komisija ir CFTC bando susitarti dėl išvestinių produktų e, ekvivalentų. Labai svarbu užtikrinti, kad tarp regionų būtų mažiau skirtumų išleidžiant tokius produktus. Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, którym... Neseniai ACC pareiškė, kad apskritai neturi įgaliojimų priimti kokias nors privalomų pobūdžio taisyklės. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad CFTC gali priimti kokias nors griežtesnės taisyklės, negu yra priimta taptautiniu mastu, kaip pavyzdžiui yra atliekamas e, atsparumo testas pagal CCP. Ir kaip Jūs manote, kokiais pagrindais būtų galima vadovautis, kad neliktų skirtumų arba kad skirtumai būtų minimalūs tarp dviejų teisės sistemų ir kad mes galėtume ateityje pradėti dėrybas, tikėdamiesi, kad pusiausvėra maždaug užtikrinama ir kad skirtumai nedideli. Um. Ačiū už klausimą. Pirmiausia, kas dėl SCC išnašos, kurią paminėjote, tai noriu pateikti platesnį kontekstą kodėl SCC to paprašė ir kodėl mes tam pritarėme. Tai tiesiog atitinka mūsų teisinius įsipareigojimus. Mes abu su Čeva esame komisijos nariai, e, turime imtis atitinkamų veiksmų ir esmė ta, kad mes asmeniškai dalyvaujame, bet negalime e, primesti kažko komisijos nariams, turime jiems viską pristatyti. O dėl pačios esmės, aš pritariu, kad vyksta darbas su JASKO, mąstoma apie planavimą, visą tai yra labai svarbu. Akivaizdu, kad mūsų pasaulyje vis dar vadovauja E, tautų valstybės ir dėl to tiek jūs, tiek mes e, turime priimti teisės aktus, reglamentus. Vis dėlto tie tarptautiniai procesai labai padeda nustatant standartus. Mes tai padarėme su maržomis ir panašiai turime PMFMais. Čia mūsų taisyklės sutampa. E, dėl to ar reikėtų ieškoti tolesnių ekvivalentų, tai aš tikiu, kad galbūt tikrai būtų didžiulis iššūkis vėl pradėti diskusijas dėl mažo. Aš tikrai vertinu darbą, kuris vyksta tose kitose sritise šiandieną. Tikiu, kad tikrai dar daug vyks dvišalių diskusijų. Tai tiesiog yra būdinga mūsų atliekamam darbui. Dėkoju dabar Koran Van Huiten. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pirmininkė Masad už tai, kad prisijungėte šiandieną prie mūsų tam, kad apsikeistumėte nuomonėmis. Finansinės rinkos yra vis labiau susijusios. Tai reiškia, kad valstybės narės ir jurisdikcijos turi nuolat vykdyti dialogą tam, kad teisės aktai galiojantis vienoje jurisdikcijoje būtų atitinkamai svarbus ir kitoje. Ta pati galima sakyti apie pasiūlytą reglamentą dėl e, benchmarks. Aš manau, kad e, traktavimas e, tų klientų buvo labai svarbus visiems parlamente. Nuo pat proceso pradžios vyksta diskusijos su reguliuotojais iš skirtingų šalių - Singapūro, Japonijos, Indonezijos, Pietų Afrikos ir taip toliau. Visos tos šalis, taip pat ir JAV, išsakė klausimus dėl trečiųjų šalių režimo, kaip kad jis buvo iš pradžių siūlomas. Dėl lyginamųjų standartų tai yra labai aktualu klientams kiekvieną dieną. Aš pagrindinį dėmesį skiriu keliams dalykams. Pirmiausia, mes privalome užtikrinti, kad ES viskas yra atitinkamai tikrinama ir kad nėra manipuliuojama indeksais. E, taip pat turime garantuoti, kad būtų sudarytos vienodos žaidimo sąlygos tiems, kurie nustato lyginamosios standartus ir kad tai būtų tos pačios sąlygos ir e, JAV atstovams. Komisija pateikė savo pasiūlymą ir akivaizdu, kad FTC e, negali e, nurodyti, kaip elgtis administratoriams. Jūs neseniai sakėte, kad ES turėtų laikyti, kad JAV režimas atitinka ES režimą, nes CFTC jau kontroliuoja lyginamosius standartus e, per savo turimas galės ir e, prekybos teisės aktus. Tai gal jūs galėtumėte mums pateikti, kaip FTC naudojasi savo e, nekutiravimo galiomis ir išbraukimo iš sąrašo nuostatomis. Taip pat e, ar FTC reikalauja, kad lyginamieji standartai būtų atitikti pagal jos kaip principus ar bus pasinaudota išbraukimo iš sąrašo galimis OSKO kontekste. Manau, kad jūs pritarsite, jog mes neturėtume dabar rungtiniauti, neturėtų čia rankų laužti jūsų komitetas ir mūsų komisija, nereikėtų čia dabar lyginti, kieno sistema yra geresnė, kieno reguliavimas yra geresnės. Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad mes kalbame apie didelę riziką. Kliringo namai iš tiesų turi labai didžiulę reikšmę. Todėl norėčiau perfrazuoti klausimą. Kolega iš EKR jau klausė, ar jūs matote galimybių susitarti dėl bendrų standartų tarptautinių lygmenių. Gal tai būtų alternatyva, gal jos, ko būtų galima pasirimti. Ačiū. Thank you for the question. Um, Ačiū už klausimą. Tai kaip mes sprendžiame uh, lyginamųjų standartų klausimą. Mes uh, atliekame peržiūrę uh, e, būsimų sandorių iš esmės finansinių priemonių rinkose. Mes žiūrime, ar jeigu yra lyginamasis standartas, mes žiūrime, ar mūsų nuomonė m, mm, gali pasitaikyti sukčiavimo ar manipulacijų. Aš dabar iš karto negaliu pateikti jums pavyzdžių. E, su bitcoin e, buvo, bitcoinais buvo tam tikrų atvejų, bet dabar negalėčiau konkrečiai kalbėti, tačiau e, tam e, tikrose, tikrais atvejais e, buvo atveju, kai mes, pavyzdžiui, pasižiūrėjome į sandorį ir e, įvertiname jo nepakankamumą. Dar vienas svarbus dalykas yra įgyvendinimo procesas. Mes pradėjome nagrinėti Libor atvejus ir 2002 metų kreipėmės į teismą keletą kartų. E, dėl Libor e, Junktinė karalystėje, taip pat prieš dvi savaitės prieš e, Deutsche Bank už e, suma ieškinio yra 2,5 milijardo. Mūsų tikslas yra pasižiūrėti, kaip veikiama Libor procese ir, ir taip pat žiūrime, kas vyks toliau. Jeigu pasižiūrėsite į mūsų sankcijas, E, veikiame pagal panašius principus kaip Josko. Mes o, nereglamentuojame lyginamųjų standartų, kaip jūs žinote, neturime tam įgaliojimų, bet e, taikome Josko principus kaip teisinius reikalavimus ir mes turime labai panašių standartų ir taip pat Libor, e, užsienio valiutos standartai e, yra naudojami ir kitose srityse taip pat naudosime juos. Mes tą darome per peržiūros procesą, sutarčių peržiūros procesą ir įgyvendinimo reikalavimų procesą. Kaip jūs žinote, labai daug dirbame rengiant Josko principus Vienas iš pagrindinių buvome dalyvių tame procese. Kainų e, agentūros yra, e, pavyzdžiui, e, įdėgė jos ko principus jūroje išgaunamai naftai. Tiksliau nėra pritaikęs tų standartų, bet į kitas, kitoms sritims taiko. Mes e, administ... E, žiūrime į lyginamosius e, principus, bet mums, kaip ir jums, kelia susirūpinimą tų lyginamųjų standartų tvirtumas ir ar nėra galima, ar nėra manipulacijos ir sukčiavimo pavojos, naudojant juos. Tikiuosi atsakiau dabar Fabio Demasiguė vardu. Thank you, uh, Mr. Massad, for, for the time uh, you devote to us. Um, I first wanted to touch the issue of uh, position limits in command. Norėčiau pakalbėti apie sąskaitų e, maksimalius dydžius arba limitą. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų išvengti spekulacijų, tačiau aš vis dėlto manau, kad dabar nuostatos yra peržiūrimos ir tas peržiūros procesas turėtų būti baigtas 2015 metais. Taigi mes turime pagalvoti apie tai, kaip mums reikėtų pakeisti savo taisyklės, kad nereikėtų eiti tuo sudėtingu patirties keliu esma nustatė savo standartus lyginant su Junktinio Amerikos valstijų standartais ir dėl SCCP, dėl išvestinių produktų bankų. Vieni e, gali reikalauti e, savo laikyti savo reikalavimų, o kiti savo. Todėl rizika galėtų būti daug didesnė. Kai kalbame apie e, CCP, paminės sandorio šalis, ir kaip šitas e, užskaitos, tarpuskaitos metodas būtų taikomas konkrečiai, ar apskritai rizika būtų sumažinama, lyginant su ta, kuri kyla E, pagal CCP. Be to, jeigu jūs leisite, aš paminėsiu vieną pavyzdį, kai Jungtinėje karalystėje buvo areštuotos sąskaitos, kurios buvo labai svarbos. Also skeptical if really one trader could. Kadangi e, vertė e, vertybinių popierių nukrito labai greitai, ir kokį poveikį tai gali turėti apskritai e, vertinių popierių rinkai. Mes taip pat dabar e, keičiame savo taisyklės. Prieš keletą metų, trejetą metų buvo siūlota imtis e, techninių procedūrų keitimo ir dabar jau kongresas įgaliojo mus keisti mūsų nuostatas, mes tą ir darome ir mes tikimės, kad iki metų pabaigos jas iki galo suformuluosime. Aš neturiu, nesu visiškas šios rytas ekspertas, tačiau vis dėlto manyčiau, kad Europai taip pat uh, reikėtų kažką padaryti panašaus dėl išvesinių produktų, derivatų. Kai kalbame apie CCP, And I've made the point that apie grinasias pajamas ir bendrasias pajamas, tai žinoma, svarbiausia mums užtikrinti kuo geresnę apsaugą. Kai bankai vertina savo riziką, tai dažnai jie sako, kad nepakanka tik tai pažvelgti į, į grinųjų e, e, pinigų sąskaitas, reikėtų įvertinti ir bendrąją riziką. Ir todėl 2008 metais mes dar negalėjome įvertinti, kaip AEG, kokia yra AEG rizika, kadangi po to tiesiog įvyko ekonomikos nuosmukis ir dabar mes e, vertiname ne tik tai grinųjų e, trūkumo riziką, bet ir apskritai bandome įvertinti, e, kokia rizika gali tekti vienai su kita bendradarbiaujančiai įstaigai ir koks tarpusavio rizikos lygis galėtų būti. Gali būti taip, kad tiesiog staigiai nukris finansinių produktų kaina, vertinių popierių kaina ir todėl mes galime tą riziką įvertinti labai skirtingais kriterijais pagal skirtingus parametrus. tikrųjų mes džiaugiamės, kad e, bendradabiauja IFCA ir kitos tarnybos, taip pat e, buvo imtasi veiksmų prieš įvairius jungtinių kar, karalystės e, finansų rinkos veikėjus. Jūsų paminėtume pavyzdyje mes manome, kad buvo vykdoma prekyba rinkos sąlygomis, kurios lėmė, jog e, siūlant vieną konkretų produktą sužlugo visa e, prekyba. Kadangi buvo vadovaujamasi tam tikra E, prekybos politika buvo mm, tiesiog sužlugo e, rinka ir tas žlugimas buvo pagrįstas e, keliomis prielaidomis, ne viena. Ir žinoma, tą jūsų konkrečios įmonės žlugimą galima įvertinti ir uh, E, e, plačiau žiūrint, kadangi reikėjo įvertinti įvairius rizikos faktorius. Maulys Kaskai. Dėkuoju dabar žaliųjų vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas panašus į e, kolegos iš Gūjo užduotą klausimą. Kaip kolega iš AKR, aš tai taip pat klausiu kito techninio eksperto vardu. Tai noriu pasitikslinti, jūs sakėte, kad neturite daug detalių dėl to, kas čia yra siūloma, bet aš norėčiau sužinoti, kad jūs vertinate 40 procentų tų nusistatytų tikslų gyvendinimą ir kaipgi dėl rinkos iškraipimo. Juk trys veikėjai galėtų kontroliuoti rinką, bet ne, neviršyti tų numatytų ribų. Kitas klausimas dėl prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir maisto prekėmis. Manau, kad čia jūs turite daug patirties. Piliečiams taip pat kelia daug nerimo, kad yra manipuliuojama tokiamis pagrindinėmis prekėmis, kaip kad maistas. Tai kaip čia būtų galima e, suvaldyti riziką? Kaip jūs filosofinė prasme vertinate maisto priemonės ir kitas būtinas priemonės, prekes. Taip pat kaipgi dėl prekybos tokiu turtu ir spekuliavimu. Ačiū. Labai geras klausimas, ačiū. Kaipgi aš tai vertinu? Visą tai yra susiję su opozicijomis. Yra vietos spekulacijoms, bet mes stengiamės užbėgti už akių e, perviršiniai spekulacijai. E, pavyzdžiui, ūkininkas, kuris nori apdrausti savo javų, e, savo javus, turi pasirašyti tam tikrą sutartį. Tradiciškai mes kreipiamės į žmonės, kurie yra kitoje spekuliuotojų pusėje. Jie neturi tiesioginio fizinio intereso žemės ūkio produktų srityje. Bet tų žmonių kitoje pusėje ūkininkas gali apdrausti savo javų kainą, kad jisai žinotų, kiek tų javų auginti ir panašiai. Kągi mes bandome padaryti pagal savo taisyklės, mes tengiamės užkirsti kelią tam, tą didžiuliai spekulacijai, tam, kad e, tos prekės vis tiek būtų prieinamos. Kas dėl 40 procentų, tai yra aukštesnė riba negu mes siūlėme, bet vis dėlto tos taisyklės turi labai daug elementų. E, mano biure yra žmonių, kurie geriau yra susipažinę su tuo, apie ką čia yra kalbama. Turiu prisipažinti, kad nesu tos srities specialistas. E, šiandieną aš norėčiau pasakyti štai ką. Jūs privalote vertinti ir ribą, ir e, skirtingus mėnesius, taip pat išimtis riboms. Reikia žiūrėti, kaip paskaičiuoti e, numatytus tikslus. E, labai daug elementų yra aktualų siekiant nustatyti ribą. Mes labai rimtai visą tai vertiname. Žemės ūkis ir yra ta sritis, kur pradėjo veiklą CFTC. Mes e, labai daug dėmesio skiriame žemės ūkio e, interesams ir žinau, kad kartais šiandieną ūkininkai reiškia didžiulės įmonės, bet kuriuo atveju tai yra tie žmonės, kurie gamina maistą mūsų šeimoms. Būtina, kad tomis rinkomis jie galėtų efektyviai naudotis. E, tai yra e, komerciniai e, naudotojai. Tos rinkos ir turėtų tarnauti komerciniams naudotojams. Tai nėra finansinių institucijų smėlio dėžė, kur jie gali užsiimti manipulacijomis. Tai toks ir yra mūsų iššūkis. Mes turime numatyti atitinkamas taisyklės. FDD Marko Valli. Labai ačiū dabar FDD Marko Valli. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Masad už tai, kad prisijungė prie mūsų šią popietę ir kad pasidalijo tomis techninėmis detalėmis. Jūsų pranešimas buvo labai įdomus. Džiugu, kad jūs pabrėžėte tą bendradarbiavimą, kuris ir mums yra labai svarbus. Jūs paminėjote daugybę elementų, apie kuriuos mes turime diskutuoti. Turime susitarti dėl visuotinio požiūrio, kas dėl ekvivalentiškumo ir JAV tai mums kilo labai daug abejonių. Tai paminėjo ir kiti nariai. Pavyzdžiui, dėl balanso reglamento labai daug kritikos visų laukia galimas būsimas susitarimas, nes yra bijoma, kad bus sumažinti pagal reglamentą numatyti standartai ir tai labai paveiktų Europai. Mes manome, kad reikėtų daugiau skaidrumo, kad nebūtų spekuliuojama pagrindinėmis prekėmis, taip pat žaliavomis ir valstybės vertybiniais popieriais. Kas dėl apsikeitimų, tai mes matėme, kad yra didesnis apsaugos lygis, bet po to pamatėme, kad palūkanų lygis nukrito ir dėl to padidėjo valstybės skola. Kolegos jau uždavė nemažai klausimų, aš norėčiau žinoti, kaip jūs vertinate valstybinę priežiūros instituciją. Žinau, kad JAV yra atitinkama institucija, kuri kas ketvirtį įvertina, e, kaip veikia atitinkami bankai. Mes Europoje nieko panašaus neturime, nors e, daugelis Europos bankų ir turi išvestinių finansinių priemonių. Pavyzdžiui, neseniai buvo paskaičiuota, kad vienas bankas turi nuo 350 iki 80 e, milijardų tų išvestinių finansinių priemonių. Kaip tai vertinate? I, I agree, suprantu, kad mums reikia patikslinti kai ką ir geriau suvokti. Daug yra dirbama šią linkme. Negalėčiau visko dabar pakomentuoti konkrečiai, kalbėti apie instituciją, kokios reikėtų Europos Sąjungai, kad spręstų šias problemas. Tačiau esma ir mes, mes visi dirbame ir bandome e, sukurti e, atskaitomybės E, sistemą priekybos repozitoriumuose dėl išvesnių finansinių priemonių ir tai yra labai sudėtingas dalykas. Mes esame patvirtinę įstatymus, jūs e, taikote atskaitomybės reikalavimus, pavyzdžiui, dėl apsikeitimo sandorių. E, reikia įsigilinti į, į tai ir reikėtų kur kas daugiau detalių, daugiau informacijų, negu kad dabar tą daro e, OCC organizacija JAV. E Mes e, bandome harmonizuoti viską ir neblogai yra jau padaryta, nepasiekimų neblogų yra atskaitume dėl apskaitimo sandorių. Šią savaitę susitikau su atitinkama institucijos savais ir mes taip pat bendrabiaujame su ECB. Bet kol kūrėme dar šią sistemą, mums reikės, tai kai sukursime, mums reikės, turėsime kur kas geresnių duomenų ir galėsime pasižiūrėti, kur yra rizika rinkoje. Mes e, turime su iššūkiais damiesi informaciją tarptautiniu mastu, harmonizuodami standartus, tačiau aš manau, kad yra neblogai padirbėta. Aš Nežinau, ar Europai dar ko nors papildomo reikia, tai jūsų pačių yra reikalas apsispręsti. Dėkuoju, aš suprantu, kad jūs dar turite aštuonės minutės. Galbūt galime sugrupuoti klausimus, kadangi jų yra daug. Barbara Kapel, neprisijungusiu vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Masadai už informaciją apie tai, pagal kokią metodologiją yra apskaičiuojamos maržos. Ir aš tikiuosi, kad darybose bus rastas visus stenginantis sprendimas. Aš norėčiau paklausyti nuo bendro dalyko dėl išvesinių produktų ir dėl finansų rinkos stabilumo. Labai svarbu, visai neseniai buvo susitarta dėl išvestinių produktų e, e, patekimo į e, rinką ir buvo sutarta, kad tie sandoriai tarp TCP šalių turėtų būti registruojami atitinkamuose registruose. Jūsų organizacija buvo viena pirmoji, kuri reikalavo, kad SVAP būtų registruojami kliringo rūmose ir kad būtų išvengta sisteminės rinkos ir rizikos ir kad būtų užtikrinamas skaidrumas. Junktinėse Amerikos valstijose taikomos nuostatos pagal MIFID ir pagal kitus teisės aktus buvo tarsi mm, tam tikras pavyzdys. Ir todėl norėčiau paklausti, ar būsimi ES teisės aktai bus mm, pajėgus užkirsti kelią tam protekcionizmui, kuris yra pastebimas e, finansų rinkose. Ir kaip bus tos sistemos Europoje ir Junktinėse Amerikos valstijose pagal 15 atskirų kriterijų lyginamos ir derinamos. Ir ką gero tai gali atnešti ES išvesinių produktų rinkai. Very, very briefly. Trumpai, laiko nėra. Džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų posėdį ir labai buvo įdomu klausytis jūsų samprotavimų apie minimalius mažos reikalavimus ir apie naujus teisės aktus. Tiesiog norėčiau paklausti vieno aiškaus dalyko. Ar galima teikti, kad Junktinės Amerikos valstijos mano, kad JASKO nustato principinius tarptautinius reikalavimus? nors visi pasisako prieš vieno pobūdžio teisės aktą, kuris reglamentuotų visą e, globalią rinką. Taip pat reikėtų prisiminti, kad Junktinio Amerikos valstijų biudžete buvo numatytas atitinkamas biudžetas, kad būtų galima sukurti tam tikrą rizikos ar apsaugos fondą. Ar galima apskritai galvoti apie kokį nors standartą, uh, kuris kiekvienoje teisinėje sistemoje galėtų būti pavyzdinis. Ir ar įmanomas toks pasiūlymas apskritai? Atsakysiu labai greitai. Fernandes. Fernandes. Mes kalbame labai konkrečia tema, tačiau aš norėčiau paklausti apie finansinių paslaugų įtraukimo galimybę į TTIP susitarimą dėl prekybos su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Mes stengiamės išsiaiškinti ir šito būsimo susitarimo poveikį ir kitiems sektoriams, pavyzdžiui, profsąjungoms labai rūpi. Europos komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė Masat. Ponė pirmininkė, parlamentas ir taryba leido komisijai priimti arba neekvivalent sprendimus dėl ekvivalentiškumo su trečiosiomis šalimis. Reikia atitikti tokiu atveju reikalavimus. Reikia, kad trečioje šalyje būtų atitinkami standartai Ir e, pritariu ponui Masat, kad mes padarėme labai didžiulę pažangą ir diskusijos buvo konstruktyvios. Taip pat jūs paprašėte mūsų įsitikinti, kad trečiųjų šalių taisyklės e, atitiktų mūsų taisyklės. 2013 metais komisija kreipėsi į JAF reguliuotojus, tai yra paskelbta ir JAF federalinėme registre. E, mes pasakėme, kad mums kilo daug abejonių dėl maržų. Netechniškai kalbant, tai yra užstatas EOSCO priėmė tarptautinius standartus, bet nesugebėjo susitarti vienoje srityje, tai yra toje mažo srityje. ES e, nori harmonizavimo, bet viena ar dvi valstybės narės tam nepritarė, dėl to ir kyla problema. Kokia yra situacija? Jei priimtume sprendimą dėl ekvivalentiškumo, tai E, Europos pagrindinės sandorio šalis, kurios nori patekti į JAV rinką, turės laikytis JAV maržų taisyklių bet kokiu atveju. Nuo tokiu atveju ne Europos taisyklės galios. E, bus CFTC e, laikomasi taisyklių, tik tokiu atveju galės patekti Europos šalis į JAV. Tai kyla klausimas, kaipgi dėl e, JAV patekimo į mūsų rinką ir kaipgi e, maržų tokiu atveju. Tai yra svarbiausias klausimas. Ponas Fernandės, Valts ir kiti e, nurodė tikrąją priežastį. Europoje pagrindinis dėmesys tai, kas labiausiai rūpi parlamentui ir tarybai, tai yra finansinis stabilumas. Pagrindinė sandorio šalies užstatai Čia svarbiausia yra didžiausi bankai, JAV, JP Morgan, Barclays, SocGen, Deutsche Bank, Goldman Sachs. E, būtent čia mes norime turėti užstatus, būtent tai garantuoja finansinį stabilumą. Bet CFTC susitelkė ties kitais dalykais. Jie siekia apginti klientus ir ten nori numatyti klientų mažas apsaugas tai e, JAV yra daugiau tam skiriama dėmesio. O mes e, turime e, aukštesnius standartus Europoje ir griežtesnės taisyklės. Tai kaipgi visą tai išspręsti? Mes nemanome, kad reikėtų pripažinti, kad klientų skaičius JAV yra didesnis, Europoje mažesnis. Juk užstato negalima apkeisti Jei vienas didesnių bankų nevykdo įsipareigojimų, tai veikia visą finansinę sistemą, visą ekonomiką. Jei e, turime geras taisyklės, kai vyksta tokia katastrofa, e, tai yra kita situacija, bet parlamentas taryba nusprendė, kad reikia visų pirma ginti pagrindinės sandario šalis nuo e, tų didžiųjų bankų. Reguliuotojai tarsi konkuruoja, kurios E, tarsi konkuruo, kurios taisyklės yra geresnės. Rinka sako, štai kaip jei sustarsime dėl ekvivalentų, bet neišspręsime maržų klausimo, tai e, tuomet e, pagrindinė sandara šalė sakys, kad aš turiu perskelti jam, nebegaliu konkuruoti. Tad, kad ir koks būtų tas grožio konkursas, rinkai reikia labai greito sprendimo. Tai kaipgi reikėtų veikti toliau? E, brutas ir e, grinasis tai yra vieni aktualiausių elementų. Toliau reikia toliau dirbti konstruktyviai, mes privalome keistis duomenimis. E, Timirmans ir kolegos būtent tai ir daro. Mes prašome CFTC bendradarbiauti su mumis Europoje tam, kad būtų galima sustarti dėl standartų ir mažų, kad būtų išspręsta ta problema, kaip jos, kad nebuvo susitarta prieš kelis metus dėl maržų. Mes negalime toliau taikyti tų bankų taisyklių, mums reikia trumpojo laiko tarp sprendimų. Tikiuosi, kad rytoj su komisijos nariu ir Masa pasieksime to sustarimo. Ačiū. Misa Masa. Pone Masa. Bandysiu viską iš eilės dėl prekybos dalykų. Manau, kad mes turėsime pradėti aktyviau dirbti kitame etape, žiūrėdami, kaip galime suderinti prekybos taisyklės, nes tai yra svarbu. Užuot e, vėlės techninės detalės, pasakysiu porą dalykų. Kongresas iš mūsų reikalauja gyvendinti taisyklės per metus. Todėl agentūra mūsų dirba greitai. Aišku, kai kalbame apie nereguliuojamą e, jokios šalies globalią rinką, yra sunku ką nors padaryti ir paskui viena šalis įveda e, prekybos tam tikrą sistemą e, prieš kitom šalims tą padarant kyla problemų. Pasižiūrėsime, kaip bus Europos taisyklėmis, laukiame ir žiūrėsime, kaip galėsime suderinti jas. Dėl harmonizavimo derinimo Galiu pasakyti, kad tikrai jau labai daug ką padarėme. Daug e, šios pramonės šakos atstovų su mumis kalba apie tai, apie tas studentas taisyklės, bet e, kažkada e, taisyklių visiškai nebuvo. Ir rinka yra didelė, mes darysime, sieksime suderinimo kaip galima platesnėje, platesnėme kontekste. Ir aš sakau visą laiką, tai kaip pardavinėjami vertybiniai popieriai JAV yra ne taip pat kaip Europoje, Japonijoje ir panašiai, bet pramonė prisitaiko. Mes sudensime kiek galima daugiau principų, bet nereikia e, vadovautis e, prielaida, kad viskas visiškai turi atitikti. Tai yra puikus tikslas, bet sunkiai pasiekiamas. Antras klausimas. Pagrindinis principas mūsų šalyje yra laikytis nacionalinių įstatymų. Mes e, e, tikime į jos ko procesu, palaikom, palaikom kitus tarptautinius formus. FSB, nors aš ne narys, bet džiaugiuosi, kad e, ši struktūra egzistuoja finansinio savivalumo valdyba, tai yra ir mes kol kas neturime pasaulyje globalaus vieno reguliuotojo. Ar pakanka to, ką turime? Aš manau, kad turime e, daryti viską, ką galime. Finansų paslaugų įtraukimas į tarp Atlantinės partnerystės tarimą, tai nesusijęs su mano kompetencija, yra daug kitų galimybių palaikyti dialogą dėl finansinių e, paslaugų. Manau, kad tai ir bus padaryta. Kažkas minėjo lik profsąjungas e, gal vėliau manęs galite paklausti, aš atsakysiu, nesupratau to klausimo. E, Patriko Pirsono pastabos. Aš visuomet sakau štai ką. Mintis tai, kad mm, Europos e, subjektai turi laikytis visų mūsų taisyklių dėl centrinės pagrindinės sandario e, šalies, nes mes kitaip jiems neleidžiame uh, veikti, bet taip nėra, mes dėl ateities sandorių nedraudžiame e, pagrindiniams sandorio šalims atlikti kryžingo procedūrų, e, tik tai jeigu jos e, prekiauja JAV biržose su registruotis arba jeigu yra vykdomi apsikeitimo sandoriai klientų vardu. Dėl kapitalo reikalavimo Europos firmoms jeigu jūs nepripažįstate kažkokios e, pagrindinės sandorio šalies, jūs taikote tam tikras taisyklės, kurios skiriasi nuo mūsų. E, buvo tarsi pasakyta, kad mums nerūpi didžiulio sprogimo rizika. Tikrai tai nėra tiesa ir aš tikiuosi, kad mums nereikės daugiau kalbėti apie tai galiu diskutuoti apie tai, kaip mes stebime, prižiūrime kliringo narius, kaip apsisagome nuo jų e, galimo įpareigojimų nevykdymo. Mes e, mielai galime pakalbėti apie tai ir vėlgi, kai aš sakau, kad nereikėtų užsiciklinti ties vienu aspektu, žiūrėti geriau reikėtų į visą vaizdą. Ir taip pat esu tikras, kad e, jeigu kalbėsime apie e, didžiulių institucijų riziką finansiniam stabilumui, tai yra svarbus dalykas. Galiausiai, fasikai dėl to, ką jūs sakėte, mes mielai pasižiūrėsime į jūsų atliktą analizę. Bet kol kas m, mm, dar nematėme jų. Tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus. Ar yra kas nors, ko nepastebėjome? Ačiū, ačiū Masad, ponai Masadui. Labai įdomu buvo pasikalbėti su jumis. Laukiame pozityvių rezultatų iš diskusijų jūsų su komisijos nariu Hilu. Jūs šiandieną taip pat matėte, kad parlamentas yra suteikęs aiškius įgaliojimus komisijai užtikrinti kad finansinio stabilumo e, klausimai, didelių institucijų keliama rizika būtų deramai vertinami. Ačiū Jums, labai ačiū Jums, man buvo labai malonu ir tikiuosi, kad ateityje taip pat patirbėsime. Okay, thank you, colleagues. Now we can move to next point of the agenda. Kolegos, kitas darbuotojų reikės klausimas, tai yra balsavimas dėl nuomonės dėl kovos su mokesčių vengimu ir mokesčių nemokėjimu ir su mokesčių rojais. Kompromisas A. Kas už? Kad prieš? susilaiko, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, priimta. Septintasis už, prieš, susilaiko, priimta. Devintasis, atsiprašau prieš tai, užmes, atmestas. Devintasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturioliktas už, prieš susilaiko atmesta. B kompromisas dalimis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko atprimta, antroji dalis už, prieš. Dėl antrosios dalies balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta 26 prieš. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. C kompromisas, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš. Teks balsuoti kortelėmis bendrosios dalies, balsuojame. Baigiame. Priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta Balsuokime dėl visako, kad būtų aiškiau kortelėmis. Baigime. Priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta. D kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 40 už, prieš Dėl 40 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. E kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. F kompromisas Trys dalis. Kas už pirmąją? Prieš susilaiko priimta. Už antrąją? Prieš. Atrodo, kad pritarta. Pabalsuokime kortelėmis dėl antrosios dalies. Baigiame. Priimta. Trečioji dalis už prieš priimta. G kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 54 už, prieš, susilaiko atmesta. 55 už, prieš, susilaiko atmesta. H už, prieš, susilaiko priimta. Pirma į kompromisas už prieš susilaiko priimta. 63 už prieš. Balsuojame dėl 63 kortelėmis. Baigiame. Priimta. J kompromisas už prieš susilaiko priimta. Ką kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. L kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 81 už, prieš, susilaiko priimta. M kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 86 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. N kompromisas trim dalimis. Pirmoji už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl viso ko, dėl antrosios dalies balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko, priimta priimta. O kompromisas, P kompromisas priimtas, P už, prieš, susilaiko priimta. 97 dviem dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko Dėltosios dalies balsuojame kortelėmis, pradedame. Baigiame. Priimta. Už visą tekstą su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko pranešimui pritarta. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 43 už, 5 prieš 2 susilaiko, sveikiname pranešėje. Kitas klausimas, jam pirmininkaus Simon. Iš pavyzdžių. Danke sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter Tagesordnungspunkt. Šeštasis darbo atvarkės klausimas. Mes turime pasikeisti informaciją apie kolegos Džodžios Kiostos parengtą pranešimo projektą. Iš karto suteikiu žodį pranešėjui. Džordžos. Prašau. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš parengiau nuomonę skirtą regionų plėtros komitetui dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir patikimo ekonomikos valdymo. Tai yra bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės. Aš jau gavau pastabas iš kolego Fernandės Alvarės Jonas. Taip pat tikiuosi pastabų iš kitų kolegų. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 19 dienos. Po to aš ir šešėliniai pranešėjai susirinks tam, kad baigtume nuomonės projekto rengimą. Jis neturėtų būti ilgesnis negu vienas puslapis tam, kad aiškiai būtų perdota politinė žinia. Bendras kontekstas yra toks. Mes pripažįstame, kad Europos struktūriniai ir investicijų fondai yra labai svarbus tam, kad būtų gaunamos būtinos investicijos darbo vietų kūrimui ir ekonominiam augimui. Per pastaruosius mėnesius investicijų aplinka eurozonoje gerėja e, tiek, kiek ir bendrai Europos Sąjungoje. E, tačiau Europos struktūriniai ir investicijų fondai užima strateginį vaidmenį. Mes norėtume susijęti tuos fondus su ES patikimu ekonomikos valdymu. Jei yra tinkama e, ekonomikos valdymo bazė, tai tada galima kontroliuoti skolą, biudžetą ir tokiu būdu galima lengviau pritraukti investicijas. Savai mes suprantama, kad yra tam tikros taisyklės, kurias taiko komisija. Mes norėtume kontroliuoti tas taisyklės. Ta prasme, kad mes pritarėme, jog yra ryšys tarp Europos struktūrinių investicijų fondų bei patikimo ekonomikos valdymo, tačiau nenorėtume, kad viskas pakryptų netinkama linkme. Pavyzdžiui, kad regionai ar tam tikri investiciniai projektai būtų sankcionuojami dėl to, kad centrinė valdžia netliko savo užduočių ir nesukontroliavo biudžeto deficito. Mes norime, kad būtų numatyti tam tikri saugikliai dėl e, perprogramavimo tų projektų. Mes norėtume vengti iš vis perprogramavimo proceso ir taip pat nenorėtume, kad būtų stabdomi mokėjimai vis dėlto yra tam tikrų ekstremalių situacijų, kai tokio sprendimo prireiks. Visgi mes norėtume, kad į sprendimų procesą būtų įtrauktas ir Europos parlamentas. Taip pat reikia numatyti ankstyvo įspėjimo sistemą. Jei kažkas vyksta ne taip, mes turėtume būti informuoti tam, kad galėtume nuspręsti, kaip elgtis toliau. Mes pasisakome už investicijas, už regionų plėtrą ir taip pat ekonominę ir e, socialinę sanglaudą. E, tai yra, aišku, labai sudėtingi tikslai, kurių pasiekti netaip lengva. Tai tokia yra pagrindinė nuomonės mintis. E, galbūt ponas Fernandės Alvarės Jonas norėtų išsakyti savo pastabas. Mes esame atviri ir laukiame pasiūlymų. Ačiū, Georgijos šešėlinis pranešėjas Fernandas Alderis, SND vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą, e, rengiant šią nuomonę, kuri e, aiškina plačiau, kaip reikėtų gyventi 23 straipsnį. Reikia paminėti, kad e, komitete praeitą kadenciją buvo prieš balsuojama šį straipsnį ir Tokiu būdu baigėsi teisėkuros procesas, mums tada reikėjo laikytis esančių taisyklių. Kaip ką tik pasakė pranešėjas, jo dokumentas yra tikrai geras pagrindas toliau diskutuoti ir mes taip artinančias savaitės apie pakeitimus. Paprasčiausiai dar noriu pasakyti porą e, dalykų. Pirmiausiai, kalbama apie makroekonominės sąlygas, jos akcentuojamos, bet, e, bet koks e, išmokų sustabdymas turėtų būti paskutinė priemonė. Mes norime sustiprinti bendrijos valdysenos E, sistemą ir nepakenkti regionams, sustabdant mokėjimus. Mokėjimų sustabdymas turėtų būti paskutinis pats, e, paskutinė priemonė. Nepamirškime, kaip piliečiams yra svarbu tos išmokos, nes jie galiausiai e, naudojasi lėšomis, bet e, ir galiausiai pilietis nukentės, jeigu neteisingai e, valstybės narės naudos lėšas. E, kartais žmonės kenčia nuo tų neteisingų valstybės sprendimų ir negali per rinkimus, neturi galimybės balsuoti ir išreikšti savo pasipriešinimą. Taigi, Klausimas apie investicijas įvairias struktūras turėtų būti, apie investavimo struktūras turėtų būti svarbiausias dalykas. E, labai atsargiai mes e, turėtume gyventi 23 straipsnį ir užtikrinti, kad tikrai tik tai kraštiniu atveju bus sustabdomi mokėjai. mokėjimai. Antras e, dalykas, mes pranešėjas e, mes akcentuojame Europos parlamento vaidmenį. Mes turėtume e, priži, turėti pakankamai galių prižiūrėti komisiją, e, ypač jeigu galvojama apie mokėjimų sustabdymą. Kaip sakiau, tai yra gera pradžia mūsų diskusijai ir norėčiau, kad būtų akcentuojama, kaip sakiau, kad mokėjimai sustabdomi bus tik raštiniu atveju ir kad Europos parlamentas taip pat galės vaidinti platesnį vaidmenį. Kolega Alvarės. Tiksliau, ponas Taisla Buzak. norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jisai parengė labai geros kokybės nuomonės projektą. Aš pritariu pranešėjo mintims iš esmės, tačiau manyčiau, kad norint mm, pakeisti programavimo laikotarpio nuostatas, reikės laikytis labai griežtų nuostatų ir tai gali būti daroma tik tai išskirtiniais atvejais ir vadovaujantį sutarties 23 straipsnių. Reikėtų atsižvelgti be to į visos valstybės arba jos regionų visumos situaciją, kadangi dažnai vietos vyriausybė vietos e, valdžios struktūros negali būti atsakingos už centrinės vyriausybės veiksmus. Ir dėl to tas finansavimo sustabdymas arba apskritai fondų lėšų išmokėjimo e, stabdymas yra labai sudėtingas dalykas, reikalaujantis labai didelio skaidrumo Kolegos teisingai pastebėjo, kad parlamentas turi labai intensyviai domėtis visais tais klausimais. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad labiau reikalingos struktūrinės reformos pačiose valstybėse narėse. Als nächstes für die ALDE Cora, bitte. Thank you, Mr. Chair. Um, I would like to... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo nuomonės projektą. Pritariu daugeliui ten esančių nuostatų, ypač dėl to, kad reikia mažinti investuotojų riziką užtikrinant stabilumą. Aš esu pasirengusi dirbti su jumis ir su kitais šešėliniais pranešėjais šiuo klausimu. Nuomonėje yra aptariamos labai svarbios temos, kaip yra e, skirstomos Europos fondų lėšos ir būtina, kad čia atsižvelgta būtų į ekonominę struktūrą. Komitetas daug kalbėjo apie konkurencingumo didinimą, taip pat apie ekonominės valstybių narių struktūras. Mes Praleidome labai daug laiko, kalbėdami apie tai, kad daugelis rekomendacijų net iš dalies nėra įgyvendinamas. Per keliarius pastaruosius metus mes pamatėme, kad valstybės narės dažnai ignoruoja joms skirtas rekomendacijas susijusias su struktūriniais patobulinimais. Manau, kad tai turi įtakos visame ekonomikos atsigavimui. Bet kuriuo atveju 23 straipsnis neskatina valstybių narių įgyveninti reformų. Čia mes turime prisiminti e, struktūrinės priemonės. Komisija, priimdama sprendimą sustabdyti mokėjimus, gali atsižvelgti į konkrečios valstybės narės ekonominę situaciją. E, trečias priedas, taip pat susijęs su 23 straipsniu, nurodo, kokie kiek procentų galima sumažinti ir visa tai priklauso e, nuo valstybių narių e, nedarbo lygio. Tai sukuria tokią situaciją, kai tos valstybės narės, kurios neįgyvendina reformų ir rekomendacijų ir galiausiai e, kenčia nuo didelio nedarbo lygio, atsiduria palankesnėje padėtyje nei tos valstybės narės, kurios įgyvendina rekomendacijas ir kuriuose tas nedarbo lygis yra uh, mažesnis. Tai atrodo, kad už netitikti yra apdovanojama, už atitikti baudžiama. Tai yra nepateisinama. O komisija primdama sprendimą dėl to, ar turėtų būti sustabdyti mokėjimai ir koks turėtų būti tas procentas, turėtų atsižvelgti tai, ar valstybės narės įgyvendino joms skirtas rekomendacijas ir e, kitas bendro pobūdžio rekomendacijas. Taip reikia sumažinti tą moralinę riziką ir teisingai traktuoti visas valstybės narės. Pone pirmininkė, dar kartą noriu pabrėžti, kad tikiuosi toliau bendradarbiauti su pranešėju tam, kad būtų parengtas geras nuomonės projektas. Ačiū. Dėkuoju Koro, toliau e, Dimitros Papademolis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Ačiū už visą atliktą darbą. Taip pat leiskite priminti visų frakcijų kolegoms, kokią poziciją parlamentas priėmė dėl 23 straipsnio. Mūsų pozicija buvo neigiama. Mes balsavome prieš. Manime, kad 23 straipsnės nuvertino tai, kas taip buvo svarbu Europos parlamentui. Mums svarbi yra socialinė ir ekonominė sanglauda. Ar mes apginsime tą parlamento oficialiai priimtą poziciją, ar elgsime kaip įprasta. Komisija tiesiog atmeta parlamento poziciją ir elgėsi savo nuožiūrą. Mes turėtume apginti parlamento poziciją ir pasipriešinti turime užkirsti kelią 23 straipsnio įgyvendinimui. Reikia atmesti tą straipsnį. Jis dar nėra įgyvendintas. Bet kągi mums reikėtų daryti? Tai visų pirma pademonstruoti logišką mąstymą. Reikia galvoti ne apie tai, ką komisija įtraukė į tą naujausią versiją ir kaip tai susilpninti, bet mąstyti apie kitas alternatyvas. Aš viliuosi, kad pranešėjas kartu su šešėliniais pranešėjais padės mums sustiprinti parlamento vaidmenį, kad bus sustiprinta parlamento pozicija tam, jog galėtume apginti tuos regionus, regionus, kurie neturėtų sumokėti už e, fiskalinės e, savo vyriausybės klaidas. Turėtume stiprinti programas. Nes būtent tos e, programos e, gali padėti panaikinti skirtumus tarp regionų. Situacija per krizę dar pablokėjo, atsiranda ekonominių ir regioninių skirtumų, taip pat augo nedarbo lygis, o investicijų tose šalise, kur recesija buvo rimčiausia labai trūko, ten, kur neužimtumas buvo didžiausias. Taigi, kai kalbame apie sanglaudą, tai visų pirma reikia stengtis panaikinti tuos skirtumus, tuos netolygumus. Aš kreipiuosi į pranešėją ir skatinu jūs bendradarbiauti su regionų plėtros komiteto pranešėju tam, kad mes sustiprintume parlamento poziciją šiame procese. Taip pat, kad apgintume savo nuomonę. Juk parlamentas priėmė tą poziciją per ankstesnę kandenciją dar prieš e, paskutinius rinkimus. Aš galėsiu pateikti pakeitimus, kurie prisidės prie tikslo siekimo paprašysiu kolegų pritarti tiems pakeitimams, jei jie, jiems atrodys logiški. Ačiū, ponė pirmininkė. Vielen Dank, Dimitros. Als nächstes auf der Liste der. Ačiū, Dimitros. Žaliųjų pranešėjas, šiandien pranešėjas Lygalt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už pranešimo projektą. Kolegai. Šiuo metu mes susidurėme namuose su, then, if... su skrusdėlėmis, kurios žiemai sulenda į skrusdėlyną ir žinoma, galima būtų sugrauti tuos skrusdėlynus ir išvengti šitų problemų apskritai. Tačiau jei kažkas panašaus galėtų atsitikti ir tuo atveju, jeigu iš regionų atimtume galimybę naudotis ES fondų lėšomis ir taip atliktume tokią labai švarę, teisingą e, valstybės politiką. Tačiau šitie žmonės nekalti dėl to, kad vyriausybė ko nors nepadarė Todėl, kalbant apie rekomendacijas konkrečioms valstybėms, reikėtų pagalvoti, ar jos yra pats geriausias ginklas įveikti problemas, kurių turi kiekviena ES valstybė. Todėl, manyčiau, reikėtų nuomonę šiek tiek patikslinti ir nurodyti, kokiais būdais būtų galima sumažinti tą potencialią žalą regionams, pagalbos mm, gavėjams. Konkrečiai siūlome pagalvoti apie vieną dalyką, nors pritarime apskritai pranešimo projekto krypčiai būtent dėl konkrečių vertinimo metodų pasiūlytų reglamente ir taikant uh, makro e, sąlygas. Yra numatyta, kad toksai įvertinimas galėtų būti atliekamas, tačiau e, nesigilinant į procesus ir įtraukiant suinteresuotas šalis. Norėčiau paklausti komisijos, paprašyti, kad jinai paaiškintų, koksai ryšys tarp komisijos komunikato dėl lankstumo ir nuostatos dėl investicijų ir pagal 23 straipsnį numatytas, parengtas gairias. Galbūt komisija galėtų pakomentuoti tuos mano minėtų dokumentų ryšius arba sąsajas. Ačiū Svenui. Ir paskutinis šešėlinis pranešėjas Marko Valį, FDD. Eh, Prezidentė, allora sono, sono d'accordo con gli altri. Ačiū, pirmininkė. Pritariu visiems šešėniams pranešėjams, kurie kalbėjo prieš mane ir kritikavo 23 straipsnį. EPP pranešėjas regionų komitete labai aiškiai pasakė, kodėl reikia pakeisti visą eilę dalykų. E, lėšos saistamos su vairiomis valdysenos e, sąlygomis, bet mes pradame ne, ne, neteisingo pagrindo. Jeigu e, nesilaikoma taisyklių dėl biudžeto drausmės ir tuomet bus stabdomi mokymai, tai tuomet situacija dar labiau pablogės. Mes sutinkame, kad esant sukčiavimui korupcijai, jeigu atsiranda organizuoto nusikalstamumo elementų, mokymus reikėtų sustabdyti. 23 straipsnis yra pagrystas tokiais dalykais kaip BVP, tačiau reikėtų skolą skaičiuoti nacionaliniu mastu. Pagal 23 straipsnį tai apimtų ir regionus, bet atsiranda tokiu būdu paradoksas ir sutarčių perskaičiamas vertimas sukeltų papildomą naštą savivaldybėms. E, peržiūros nuostata investicijoms galėtų būti naudinga dėl e, deficito ir bendro finansavimo ar sanglaudos politikos srityje, e, jeigu vykdomi bus infrastruktūros darbai tai turėtų leisti pakeisti kofinansavimo normas. Reikėtų galvoti apie kompromisą dėl to, kad e, yra pakankamai didelė dauguma, e, kuris siekia pakeisti 23 straipsnį. Po be šešėlinių pranešėjų matau tik tai Iva Maletič, kuri prašo žodžio. Thank you very much. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti kolegai e, Džodžios Kristos už jo pranešimą. Turiu pasakyti, kad man džiugu, jog mūsų visų e, tikslas yra bendras, kaip galima geriau gyventinti sanklaudos politiką ir nesukelti pavojus mažiau išsivyščiusiems regionams. Bet dėl geros ekonominės valdysenos E, principai išdėstyti taip pat atitinka šios principus ir mes į juos turėtume atsižvelgti. Gera ekonominė valdysena yra būtina sąlyga sėkmingai sanglaudos politikai gyvendinti. Kadangi egzistuoja reglamente toks straipsnis, tai kaip galima e, geriau jį turėtume ir gyvendinti. Aš manau, kad tas straipsnis galėtų būti valstybėms narėms gera paskata nežiūrėti į sanglaudos politiką atskirai nuo ekonominės politikos. Mes turėtume pasižiūrėti į praktinius atvejus ir tokiu būdu sanglaudos politika galėtų pereiti nuo investicijų prie vystomosios politikos. Mums sanglaudos politikos reikia būtent kaip vystimos vystomosios politikos, ne tik kaip investicijų politikos. Visiškai pritariu kolegiai Korai. Mes turėtume daugiau galvoti apie veiksmingumą ir šalių e, rekomendacijų gyvendinimo. Taip pat e, integruoti makroekonominiai rodikliai galėtų būti šiek tiek kitokie. Komisija turėtų labiau atsižvelgti į tai, kaip šalis iš tikrųjų E, įgyvendina konkrečias rekomendacijas e, planavimo metu, operacijų e, programavimo laikotarpiu ir įgyvendinant operacijos veiklos programas. Reikėtų lyginti tai su konkrečiam šalims skirtomis rekomendacijomis. Man džiugu, kad galiu su jumis pasidalyti informaciją, kurią gavau iš komisijos. Man buvo pranešta, kad dabar komisija kaip tik analizuoja, ar valstybės narės iš tikrųjų atsižvelgia veiklos programuose e, konkrečias šalims skirtas rekomendacijas. Komisija parengs vieną dokumentą, kuriame bus pateikta analizė. Bus pasižiūrėta, ar šalims skirtas rekomendacijos atsispindi veiklos programų prioritetuose, tiksluose ir paskui e, bus sekama, kaip įgyvendinami visi veiksmai, kurie turėtų būti numatyti veiklos programuose. Tai e, užtikrina e, ryšį tarp ekonominės sąnglaudos ir ekonominės valdytinos ir mes to negalime išvengti. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad egzistuoja viena rimta problema – kuri taip pat yra susijusi su gera ekonominė valdysena. Tai yra problema, kurią regionų plėtros ir biudžeto komitetas daug atsvarstė, bet ne šis komitetas. Tačiau tai yra labai rimtas ir mums dalykas. Kalbu apie e, atsilikimą išmokas darant iš ES biudžeto. Mes labai vėluojame finansuodami sanglaudos ir ne tik sanglaudos politiką, bet ir kitas ES e, programas. Tai yra geras ekonominis valdymas, nes mes e, patvirtiname direktyvą dėl savalaikių mokėjimų. Sakėme, kad 60 dienų per tokį laikotarpį reikia padengti visus įsipareigojimus, o dabar mes patys nemokame tų pinigų ir tai sukuria didžiulę problemą labai svarbu prisiminti, kad e, ne tik tie mano du minėti komitetai turėtų svarstyti, tai o mes esame pagrindinis komitetas dėl geros ekonominės valdysenos, tą patį turėtų padaryti. Ačiū. Ivana, iš. Ačiū Ivana, žvalgausi po salę ir nematau ženklų, kad kas nors norėtų kalbėti. Kreipiuosi į komisiją, ar ji norėtų ką nors pridurti? Ja, das ist der Fall. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Neturime daug pastabų. Aišku, norėtume padėkoti pranešėjui už jo atliktą darbą. Akivaizdu, kad yra ryšys tarp patikimo ekonominio valdymo ir ES fondų. Tas ryšys labai svarbus, būtent todėl mes ir norėjome naujos nuostatos, kuri būtų įtraukta į naują teisinį pagrindą. Kadangi ES investicijų efektyvumas gali būti užtikrintas tik tokiu atveju, jei mes vadovausimės patikimą makroekonominę aplinką. Norėčiau dar paaiškinti porą dalykų. Pirmiausia, noriu Jūs patikinti, kad komisija konsultuosi su Europos parlamentu visais mm, tų nuostatų taikymo etapais. Yra reglamente numatyti keli žingsniai, pagal kuriuos mes turime informuoti Europos parlamentą, kai yra neefektyviai veikiama, kai e, mąstoma apie sustabdymą. Tuomet Europos parlamentas gali pradėti struktūrinį dialogą dėl tos nuostatos arba pateikti savo nuomonę dėl konkrečių atvejų, kurie tuomet būtų nagrinėjami. Buvo užduotas dar vienas klausimas dėl makro sąlygų ES fonduose, struktūrinėse fonduose ir taip pat tų diskusijų, kurios vyksta dėl stabilumo ir augimo pakto. Aš norėčiau atskirti šios du dalykus. Kodėlgi? Pagal e, makroekonominės sąlygas e, tai tos nuostatos yra labai aiškios. Jos reiškia, kad jei šalis e, pradeda deficito perviršio procedūrą ir nevykdo rekomendacijų, kurias gavo iš tarybos, tuomet komisija privalo sustabdyti ES finansavimą. Tai yra toks automatiškas, savai nesuprantamas dalykas. Todėl mes kalbame apie tas šalis, kurios e, taiso padėti pagal ekonomikos ir augimo paktą. Toliau, kitas dalykas yra lankstumas ekonomikos ir augimo pakto, apie tai buvo diskutuota vasarį. Ten yra investicijų nuostata, pagal kurią yra numatytas bendra finansavimas ES programų. Finansavimą galima gauti iš tų fondų tik tokio atveju, kai yra bendras nacionalinis finansuotojas. Tai yra laikoma normalia dalimi ir skaičiuojama į deficitą biudžeto. Dabar tos šalis, kurios yra apsaugomas pagal ekonomikos ir augimo paktą, kai kuriais atvejais gali prašyti laikinos taisyklės išimties. Vadinasi, nacionalinis bendrafinansavimas numatytas pagal ES programas yra neįtraukiamas į nacionalinės biudžeto deficito e, apskaitas. Tokiu būdu yra suteikiama galimybė papildomams investicijoms, kurios šiaip jau būtų neįmanomas. Tai tiek paaiškinimo, šiaip labai ačiū už atliktą darbą. Herzlichen Dank für diese Klarstellung. Ačiū komisijos atstovui. O dabar suteikiu žodį pranešėjui apibendrinti šią diskusiją. Well, like to... Na, Aš norėčiau padėkoti kolegoms už įdomias pastabas ir pasiūlymus. Manau, kad daugelis mūsų nuomonių sutampa. Aš asmeniškai pasisakau už palaipsnišką požiūrį. Bet kuriuo atveju pasižiūrėsime, kaip viskas vyks toliau, diskutuosime, Aš tik norėčiau, kad Europos parlamentas dalyvautų procese ir padėtų jį kontroliuoti. Nenorėčiau, kad vyktų karas su komisija. Aš suprantu, kad kai kuriems kolegoms situacija atrodo kitaip. Aš tiesiog lauksiu konstruktyvių diskusijų. Ačiū. Dėkui, Georgijos norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki gegužės 19 dienos 15 valand, 17 valandos, o balsavimas vyks 25 birželio, o regių komitete bus balsuojamas 30 birželio. 13 darbo atvarkės klausimas. Kiti klausimai iš karto atsakau, kad jokių nėra. Ir dėl 14 punkto priminsiu, kad kitas mūsų posėdis vyks kovo 26 dieną po pietų 15 val. Bet man rodo ženklus, kad aš kažką neteisingai pasakiau, sekretariatas patikslins. Taigi mūsų kitas posėdis vyks kada? 26 gegužės, tačiau prieš tai susitiksime su Prancūzijos finansų ministru Sapang. Dėkuoju, kad iš, išbuvote iki posėdžio pabaigos ir linkiu gero vakaro.